Pabelik mūsų komitete ir linkiu jums sėkmės dirbant. O dabar septintasis darbo tvarkės punktas - bendras posėdis su vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetu skirtas tema dabar kultūros vertybių importas. Sveikinosi su IMKO komiteto nariais. 55 darbo tvarkos taisyklė Ir e, pagal tą taisyklę, kai vyksta bendri posėdžiai, yra atskira ir darbo tvarkė. Ir dabar iškart suteiksiu žodį bendra pirmininkai. Dėkui, ponė Langė, už suteiktą žodį. Tai pradedame mūsų bendrą posėdį. Esame numatę vieną valandą kad galėtume aptarti pranešimo projektą. Ir jei niekas neprieštarauja šiam darbo atvarkės punktui, tai tada tvirtiname šią darbo atvarkę. Šis posėdis transliuojamas internetu, visi dokumentai yra elektroninėme portale internete. O dabar vėl žodis ponui Langė. Taigi, galim dabar pradėti darbą ir pirmiausia suteikime žodį dviem pranešėjim. Pirmiausia, ponia Lėsė Moska. Labai ačiū. Noriu apžvelgti priežastis, dėl ko kalbame apie šį reglamentą. Pasaulinė rinka vertima 56 milijardais eurų 16 metais, kai kurie vertinimai rodo, kad 80 ar 90 procentų pre, antikvarinių prekių pardavimo yra neteisėtos kilmės. Tai turime kultūrinių prekių, neturime tokios sistemos kultūrinių prekių importui ir šiuo reglamentu bandama sukurti tokią sistemą ypač konkrečiais atvejais kalbant apie Iraką ir Siriją. Diskusija dėl šio pasiūlymo labai gyva. Kultūros komitetas gavo 267 pakeitimus ir akivaizdu, kad dauguma politinių frakcijų pritarė šią iniciatyvai. Ir pats laikas suvienyti skirtingas pozicijas ir rasti bendrą poziciją kad šis pasiūlymas būtų patvirtintas. Žvelgiant iš bendros perspektyvos, mano frakcija pritarė bendrai šio pasiūlymo taikymo sryčiai. Tikslas yra kovoti su neteisėta prekyba kultūros prekėmis ir be narkotikų ir ginklų prekybos. Tai antras rytis, kur daroma didelė žala, vengiamas mokėti mokesčius, e, plaunami pinigai, finansuojame nusibaudžiamą nusikalstamą veiklą. Mes siekime tinkamos apsaug, pusiausvėros tarp kultūrinių svertybių apsaugos ir išlaikyti Europos rinkos konkurencingumą. Ir todėl pranešėjai siūlo konkrečias priemonės, kaip padėti mažoms ir mikro įmonėms kurios sudaro 75 procentus šios rinkos. Pavyzdžiui, sutarėme įtraukti dalį dėl mikro ir mažų ir vidutinių įmonių, taikant jiems specialų testą ir įtraukti skyrių dėl poveikio mažoms ir mikro įmonėms į nuotinę ataskaitą, kurį komisija turės pateikti Europos parlamentui. Yra ir kitų pakeitimų, dėl kurių sutarta. Aš paminėjau tik tai, paminėsiu tik tai du. Pavyzdžiui, pakeitimas dėl bendros elektroninės sistemos įsteigimo skirtos licencijoms ir sumažinti laiką, per kurį komisija turi pateikti ataskaitą Europos parlamentui. Tačiau kaip pranešiai mes neradome sutarimo dėl pasiūlymo taikymo srities ir dėl kai kurių konkrečių techninių aspektų. Savo pakeitime aš siūlysiu pakeisti priedą ir panaudoti priedą naudojame eksporto reglamentavimui. Tai būtų galima pasinaudoti ir patirtimi iš, prekyba, iš eksporto reglamento dėl vertės ribos ir šimto metų e, amžiaus apribojimas, kuris e, nustatytas UNESCO reglamentuose. Na ir būtent dėl metų apribojimo pasiūlymas nėra ideologinis, jis nepadidės šio reglamento taikymos ryties, jis tik tai perkels tą ta dėmesį labiau vertingiausiams e, dalykams ir užtikrins pakankamą apsaugą prekiams pagamintos mažiau negu prieš 150 metų. Aš tikiuosi, kad rasime sutarimą dėl viso reglamento ir greitai jį patvirtinsime, kad ES turėtų dar vieną svarbę priemonę kovai su neteisėta prekyba. Ačiū. Ačiū. Toliau. Imko pranešėjas ponas Dalton. Labai ačiū. Pirmiausia, aš pritarsiu tam, ką sakė panedoska apie mūsų bendrą darbą. Man svarbiausia yra tris dalykai šiame pranešime. Yra skaitmininės erdvės naudojimas, parama mažam verslui ir tarptautinės pastangos. Todėl aš pridėsiu prie šių sričių tam tikrą politinį tekstą skaitminiais požiūriais. Mes sutarėme, kad reikia taikyti e, skaitminį požiūrį, muitinių procedūrą, kultūrinės prekės, kurios e, pasižymė estetiką, nėra vartojamos gimimos procese, bet e, žmonės jos žaigiuosi ir tai elektroninis keitimas informacija palengvina darbą muitiniams, kurios susiduria su spaudimu. Mažoms įmonėms e, tai svarbu, nes didžioji antikinių prekių dalis, e, antikvarinių prekių rinkos dalis yra mažos ir vidinės įmonės. Čia dažniausiai yra šeimos verslas. Ir džiaugiuosi, kad čia dėl šio dalyko sutarėme ir pasiremę intą patirtimi, kur mažo verslo rėmimas dažnai įtraukiamas jūsų pranešimis. Dėl mokymo pajėgumo didinimą. Mes pasiūlėme tam tikrų patobulinimų tekste ir aišku, kad siekis e, sumažinti nelegalią prekybą tik tai šiek tiek pastumės šią problemą į šoną, jeigu nebus išspręstos pamatinės problemos. Yra daug problemų. Bendradavant su muziejais reikia siekti išsaugoti kultūros paveldą konfliktinėse e, e, regionuose. Galime kovo, turime kovoti su visa prekybos grandinė neteisėtai prekiaujančiamis prekiamis. Atsižvelgiant į mūsų gerą bendradarbiavimą iki, iki šiol, aš tikiuosi, kad iki vasaros pasistumėsime į priekį. Bet yra dar sunkių klausimų, kuriuos reikia išspręsti. Vienas iš didžiausių sunkumų yra taikymos rytis. Kas yra būtina, kas būtų veiksminga, užkirsti kelią terorizmo finansavimui per šią priekybą ir kaip kovoti apskritai su neteisėta priekyba. Pasiūlyme na, pripažįstama, kad tai yra dvi skirtingos problemos, kuriems reikia dviejų skirtingų sprendimų. Manau, reikia išlaikyti e, šį požiūrį. Kova su terorizmo finansavimu reikia, reikalauja uh, bendresnių priemonių. Todėl mes turime uh, susiaurinti licencijavimo režimą kad nepriektume tų e, prekių, kurios nesusijusios su terorizmo finansavimu. Tai svarbu, turime suprasti, kad nereikia e, romantizuoti tos neteisėtos prekybos. Neaišku, net kiek prekių paklius iš šio reguliavimo sritę. Pagal, pasak ekspertų, Licenzijų gali prieiti nuo dešimčių iki tūkstančių. Ir nėra duomenų apie importą Europos Sąjungą. Žinome, kad kasmet prašoma nuo 10 iki 20 tūkstančių eksporto licenzijų. Ir e, čia kalbame apie 10 tūkstančių vienetų įvairių prekių. E, prašymo procesas e, padidins ir administracinę naštą, netgi kai prašymas yra atmestas, atmetamas. Todėl aš siūlyčiau pabrėžti labiau įvairias ribas ir rodiklius. Pirmiausia, e, reikia sukurti rizikingų šalių sąrašą, panašiai kaip ir kalbant apie konfliktinius mineralus. Taip pat reikia amžiaus ir vertės ribas numatyti, pavyzdžiui, kaip eksportuojant kultūrinės prekes iš ES šalių. Mano požiūris atitinka požiūrį į tikslinės prekes, bet e, nereikėtų apkrauti pernelyg e, muitinių. Reikia verti tuomet tokių atvejų, kad, kur neįmanoma pateikti jokių įrodymų. Ir kartais net gali, būti, gali nebūti informacijos apie prekių kilmės kilmę. Na, ir šalti, kilmės šalyje gali nebūti kultūrinių institucijų, kurias galėtų pateikti atitinkamus dokumentus. Arba gali būti prekes vežamas iš šalių, kurios dabar jau nebeegzistuoja. Taigi galėtume proporcingiau veikti ir e, sumažinti rizikos, terorizmo, rizikos, terorizmo finansavimo riziką, neužkartant kelią prekybai. Tai, kitoms prekiams. Vienas dalykas dar e, kažkoks parašyt, pasirašytas pareiškimas nebūtinai turi būti pakankamas. E, galbūt esamos sistemos yra pakankama informacijos. Taigi aš siūlau, kad standartinis pareiškimas ne, gali nebūtinai nu, visas, e, visą informaciją pateikti dėl e, to kultūrinio paveldo. E, ir įvairiai informacija būtų svarbi muitinių pareigūnams. Turbūt tinkamai aš išdėšiau savo uh, nuomonę, savo požiūrį į šį klausimą ir lauksiu kolegų komentarų. Dabar suteiksiu žodį šešėlėms pranešėjams. Pirmiausia, EPPP frakcijos vardu. Dėkuoju bendra pranešėjams už tai, kad parengė šitą pranešimą. Dar reikės tęsti darbą. Žinoma, Danielė Dort mintimis aš esu tiesiog sužavėta, kadangi ir aš manau, kad labai svarbu apsaugoti kultūros vertybės, kurios e, yra atvežtos iš kitų valstybių neteisėtai, o jas atvežus labai svarbu užtikrinti jų tinkamą apsaugą. Taigi ES e, teisės nuostatas šiais klausimais reikia taikyti ir toliau svarbu už, užkamšyti spragas ir labai svarbu, kad žinoma nebūtų suvaržyta veiksmų laisvė mažiems kolekcininkams. Labai svarbu tiksliai nurodyti, kokios nuostatos kam bus taikomas. Labai svarbu daryti skirtumą tarp valstybių, kurios yra kilmės valstybės ir kuriuose yra pakankamai aukšto lygio kultūros objektų apsauga, skirti nuo tų valstybių, kuriuose kultūros vertybių apsauga yra nepakankama ir ypač jeigu toje, ta šalyje yra konfliktiniai konfliktų žydiniai. Todėl Aš manyčiau, kad reikėtų siekti kuo aukštesnio lygio kultūros e, objektų apsaugos ir siūlyčiau sudaryti sąrašą tų konfliktinių regionų, kuris nuolat būtų atnaujinamas, peržiūrimas ir kad būtų taikomos skirtingos sistemos siekiant užtikrinti pusiausvę tarp kultūros ir uh, rinkos ir, tarp, ir žinoma, iš kitos pusės užtikant pakankamą kultūros objektų apsaugą. Valesa. Ačiū pirmininkė. Šitame pasiūlyme yra pakankamai daug spragų, kurias reikėtų užpildyti, kad galėtume pakankamai sėkmingai kovoti su neteisėta kultūros vertybų priekyba yra įvairiausios kultūros e, objektų kategorijos ir e, numatyta ta, 250 tai metų atskaitos data dėl kontrolės. Tik tie objektai, kurie yra senesni negu 250 metų, ko gero neužtikrins tų, tos apsaugos e, kultūros vertybėms, kurios iš konfliktų regionų, iš karo regionų buvo neteisėtai perkelti į ES valstybės. Todėl e, labai svarbu užtikrinti užtikrinti pakankamą galimybę susisiekti su tais, kurie valdo kolekcijas. Kadangi yra pakankamai daug problemų, kurias galima išspręsti susisiekus su kolekcininkais. Kita vertus, šita sritis turėtų būti įdėmiai peržiūrėta, teisės aktuose reikalingi esminiai pakeitimai reglamento antrajame straipsnėje yra sakoma, kad valstybė, kurios teritorijoje meno vertybė buvo e, aptikta arba sukurta, yra nepakankamai tinkamai suformuluota. Mes manome, kad reikėtų apskritai numatyti bendrą e, kultūros vertybių įvežimo draudimą į ES. Pirmiausia, reikia siekti, kad kultūrinis paveldas būtų išsaugojamas tose valstybėse, kuriuose jis yra sukurtas ir žinoma, kad šitas paveldas būtų apsaugotas nuo terorizmo grėsmės. Ačiū. SND, kolega Kun. Ačiū, pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti bendra pranešėjams už pranešimo projektą, nors e, kai kurios e, komisijos pasiūlymo dalys yra nurodomos tik tai prieduose. Pirmiausia, reikėtų išsiaiškinti, apie kokias e, meno vertybės kalbama ir turime atkreipti dėmesį į ką kreipsime ypatingą dėmesį eksportas reglamentuojamas UNESCO taisyklėmis yra numatyta ir kultūros vertybių e, pagaminimo data. Žinoma, yra svarbu turėti omenyje ir tuos e, mažus ir vidutinius verslininkus, kurie dirba šioje srityje. Aš pateiksiu pasiūlymų ir pabandysiu padėti užpildyti tas spragas. David Campbell nėra, todėl dabar iš karto suteiksiu žodį Silimovič, kuris kalbės Aldi frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė. Atrodo, kad labai sudėtinga tema. Nuomonės skiriasi Todėl aš norėčiau pakalbėti, kokios pozicijos laikosi liberalai. 6 milijardai JAV dolerių. Tokia metinė kultūros vertybių ir antikvarinių vertybių prekybos apimtis. Pusė tų lėšų yra finansuojamas terorizmas. Todėl reikia į tai reaguoti. Yra tam tikrų priemonių, kurios draudžia prekiauti meno vertybėmis iš Sirijos ir Irako. Taip pat ekspertuojamos meno vertybės yra reguliuojamos, tačiau kitas dalykas yra spragų e, e, reguliuojant uh, nano vertybių importą į ES. Norėčiau padėkoti bendra pranešėjams už šitą tekstą. Šio pasiūlymo ketvirtas ir penktas e, straipsniai yra, mano manimu, svarbiausi. Labai svarbu, kad visi meno kūriniai būtų importuojami turint licenciją ir kad būtų sutelkta daugiau dėmesio į tas valstybės, kuriuose yra sudėtinga situacija. Todėl šitas priemonės turėtų būti e, paslankios, tikslios ir nenumatyti sudėtingų procedūrų. Labai e, svarbu užtikrinti, kad e, šios prekybos lėšomis nebūtų finansuojamas terorizmas. Reikėtų tiesiog aiškiai nurodyti, kokioms prekiams bus taikoma kokia procedūra. Kol kas aš manau, kad siekiama tokio požiūrio, kuris patenkintų visus. Mes turime turėti omenyje e, e, rizikos e, apimtis, taip pat nelegalios prekybos maršrutus Ir žinoma, valstybės narės turi padėti komisijai, kadangi muito patikros vyksta prie valstybių sienų. Dėl pagal ketvirtą ir penktą straipsnį siūlomų procedūrų jos turėtų būti e, vykdomos elektroniškai ir šita sistema turėtų būti įdėkta dar įsigaliojant reglamentui. Kol kas komisija nenurodo, kaip šita sistema veiks praktikoje, tačiau valstybės narės tiesiog gali būti vėl įpareigotos grįžti prie popierinių deklaracijų pildymo. Taip pat trečiosios valstybės turi būti informuojamos apie galimą tokios prekybos riziką. Kita vertus, kaip elgtis tais atvejais, kaip meno vertybės kilmės valstybė negali būti identifikuota. Tada importo licenzija turi būti išduodama pateikiant įrodymus, kad iš eksportuojamos valstybės menų vertybė buvo atvežta vadovaujantis tos valstybės teisės aktais. Dabar kalbės kolega Šolts, Guvardu. Dėkui, pirmininkė. Kalbu e, kolegos vardu, kuris yra inta, kolegės vardu, jinai yra inta šešėlinė pranešėja. E, jau pristatant e, šį pasiūlymą buvo išsakytos nuomonės, sveikiname komisijos reglamento pasiūlymą, siekiant toliau gerinti kultūros vertybių importo situaciją. Jodoji meno rinka tokia pat pelninga kaip ir ginklų, narkotikų rinkos ir ta juodoji rinka yra viena didžiausių nelegalių rinkų pasaulyje. O mm, rinkos didžiausios nelegaliai parduoti kultūros vertybės yra Europa, Amerika ir dabar Kinija. E, taigi aš esu įsitikinusi, kad tas importo mm, laikotarpis, e, e, judėjimo, kultūros vertybių judėjimo laikotarpis po importo turėtų būti trumpinamas. O tai, kas nurodyta pasiūlymo penktame straipsnėje, nėra pakankama priemonė. Ir e, importo licencijos ir importo deklaracijos nėra sėkminga priemonė kovojant su nelegalių kultūros vertybių importu ir dėl to mes planuojame pateikti atitinkamų pakeitimų ir planuojame ir toliau bendradarbiauti. Dėkui, kadangi vieno šešėlinio pranešėjo nėra, tai dabar žaliųjų ir inta šešėlinis pranešėjas. Ačiū, dėkuoju pranešėjams. Norėčiau iš karto pasakyti, kad mes pritarėme komisijos ketinimams, pritarėme šiam pasiūlymui. Tuo pačiu norėčiau pasakyti, kad mes ne tik turėtume sutelkti dėmesį į kovą su teroristinės veiklos finansavimu ir taip pat reikėtų kovoti ir su nusikalstamu apskritai ir su pinigų plovimu. Aš manau, labai svarbu suvokti, kad čia mes kalbame ne tik tai apie antikvarinės vertybės, kurioms yra nemažiau kaip 250, iki, iki 250 metų, tačiau yra ir tam tikrų techninių dokumentų, kurie yra taip pat yra pakankamai didelė meninė vertybė, kuriems negalima taikyti 250 metų amžiaus termino. Reikėtų reguliuoti ir tran, prekybą tranzitu. Tai padarius galima sustabdyti įvairių neteisėtų sandorių. Taigi techniškai galima išspręsti pakankamai daug klausimų, todėl turime to siekti. Kita vertus, kilmės valstybėse policija yra labai svarbi struktūra. Komisija, policija e, daug geriau išmano tuos nelegalius e, maršrutus daug geriau negu muitinės struktūros. Dėkoju, džiaugiuosi jūsų projektu, ačiū už bendradarbiavimą. Dėkui, e FDD, ponė Began. Dėkui, e, gerbiama pirmininkė, kolegos. Labai atidžiai perskaičiau pranešimo projektą. Noriu padėkoti pranešėjam. Neturime Europos teisės aktų skirtų kultūros vertybių, importuojamų kultūros vertybių apsaugai. Taigi pats laikas, kad tokie teisės aktai būtų primti. Aš ne vieną kartą esu kalbėjusi šią temą ir aišku, kad net ir priekybos politika ne, neapsieina be bendros kontrolės. Kalbant apie muitus, tai norėčiau pabrėžti, kad turime mažinti administracinę naštą, importo licencijam turėti elektroninį registrą. Taip pat mm, man labai patinka pasiūlymas numatyti ir teikti techninę paramą smulkioms įmonėms. Galėtume dar šį pasiūlymą toliau tobulinti. Jau mes mm, pirmą kartą apsikeitėme nuomonėmis. Manau, kad kultūros e, vertybių apibrieštis turėtų būti aiškiai suformuluota. Šioje srityje dirba 300 tūkstančių žmonių ES, 90 tūkstančių pagalbinių darbuotojų, taigi turime neužmiršti šių svarbių dalykų. Ponas David Campbell atvyko, taigi žodis, žodis iškart jam. Dėkui, atsiprašau, nes e, Londone daug transporto problemų, tai nespėjau į ankstesnį traukinį. Noriu pasakyti, kad e, šis pranešimas tinkama linkme yra parengtas ir siekiant įgyvendinti tą reglamentą turėtume nedidinti administracinės naštos. Amžiaus klausimas kultūros vertybių senumo klausimas yra svarbus, kaip įrodysime, kiek metų turi viena ar kita kultūros vertybė tai e, turime pakankamai dėmesio skirti tam senumo įvertinimui. Ir nemažai darbo turi būti atlikta iki atvykstant prie sienos. Ketvirtas ir penktasis straipsnis, tas e, elektroninis registras yra labai svarbus. Specialios nuostatos mikro smulkiom ir vidutiniam įmonėm irgi yra svarbios, nes ne visuomet jos turi pakankamai finansinių išteklių viskam įgyvendinti. Turėčiau du klausimus komisijai. Pirmiausia, ar komisija mano, kad reiks papildomų finansinių išteklių, pavyzdžiui, muitų institucijom ir kitom įstaigom, kad tas reglamentas galėtų būti įgyvendintas? ir kas bus daroma tokiu atveju, kai ta kilmės šalis, šaltinio šalis, kilmės šalis ne, nebus nustatyta, kaip tada. Ir dėkui, kad palaukėt manęs. Dėkui, visi šešėliniai pranešėjai pasisakė. Jei niekas daugiau žodžio neprašo ir nematau, kad kas nors iš komiteto narių prašytų žodžio, tai e, tada baigiame mūsų diskusijas. Pirmininkas, dėkui. Dabar galime suteikti žodį komisijai, pakomentuoti nuomonės projektą. Natalie Nikol iš Taksud generalinio direktorato. Dėkui, ponė pirmininkė. Pirmasis klausimas. Tai yra, ar muitinės turi turėti daugiau lėšų, kad galėtų vykdyti tą kontrolę, kurią numato reglamentas. Mūsų tikslas buvo toksai, kad kontrolė būtų vykdoma dabartinėmis priemonėmis, neplanavom papildomų lėšų tam skirti. Be to, kompetentingos institucijos, tai yra kultūros institucijos, turi čia irgi suvaidinti savo vaidmenį. Ir būtent tą kontrolę, už tą kontrolę bus atsakingos kompetentingos institucijos ir jos turės pasirūpinti, kad tam turėtų reikalingų išteklių, o kad kontrolė vyktų paprasčiau, lengviau, tai aišku bus naudojamasi elektroninė sistema remiantis ketvirtų ir penktų straipsniais. Komisija e, čia pagalvos, kaip rasti finansavimą kad tokia elektroninė sistema būtų sukurta ir padėt, pradėtų mm, veikti. O dėl tos kilmės šalies, jei nepavyks nustatyti kultūros vertybės kilmės šalies, tai kolegė atsakys už tai, atsakys į tą klausimą. Tai čia tokios mm, senesnės kultūros vertybės gali būti, tai tada, jei nėra tos kilmės šalies, tai arba tada nevyksta importas, nes visais atvejais jinai turi būti nustatyta, arba galime laikytis tam tikro lankstumo. Mes savo pasiūlyme nustatėme, kad jei eksporto šalis, paskutinė šalis, iš kurios prekė buvo išsiusta, E, yra 70 metų UNESCO konvencija pasirašiusi šalis, tai užtenka to, nes galima įrodyti, kad tada teisėtai iš tos šalies kultūros vertybė iškeliavo, bet kultūros vertybė neturėtų atsidurti toje eksporto šalyje tik tai tam, kad būtų reeksportuota. Taigi ta eksporto šalis neturėtų būti tik tranzitinė šalimi, ta mm, kultūros vertybė bent jau mėnesį toj šaly turėtų būti buvus dėl apibrieštos priežasties. Bet aišku, suprantame, kad buvimas vieną mėnesį tik eksporto šalyje nėra pakankamas. Ir dėl to galvojame, kad tą minimalų buvimą e, kultūros vertybės kitoje šalyje, ne kilmės šalyje, reiktų pailginti ir pailginti gerokai. Planuojame tą buvimo laiką pailginti iki dešimties metų. Dėkui. Ar dar būtų klausimų komisijai? Ne. Tai tada suteiksiu žodį vėl pranešėjam ir dabar pradėsim kitą tvarką nuo pono Daltono. Dėkui. Komisijos atsakymai iš tiesų atskleidė, kokių yra problemų šioje srityje, kai kalbame apie e, vertės apibrėžimą, kultūros vertybės vertės apibrėžimą arba amžiaus nustatymą. Pavyzdžiui, yra knyga, kurią parašė mano senelis apie pirmą pasaulinį karą ir aš tą knygą e, vežuosi į JAF atostogom, tai realiai aš jos negaliu parsivežti atgal į Europos Sąjungą. Tai kaip tokiu atveju bus, kaip muitinės tarnybos žinos to daikto vertę ar amžių. Taigi turime labai aiškiai žinoti, kaip amžių ir vertybę, kur tos vertybės vertę apibrėšime. Ir aišku, pakeitimai gali būti pateikti Mm, kaip jau buvo minėta, iki 25 balandžio, tai lauksime tų pasiūlymų dėl pakeitimų, o mes norėsime, kad, mm, aišku, mūsų pasiūlymas atspindėtų mūsų abiejų komitetų daugumos nuomonę. Taigi laukiame jūsų pakeitimų ir tada žiūrėsime, kaip dirbti. Dėkui. Ir mm, kita pranešėja, ponė Moska, dėkui. Pritarčiau kolegai, pranešėjui. Ir iš tų diskusijų išaiškėjo e, mūsų bendra pozicija. Tai aišku, kad visos politinės frakcijos nori, kad būtų priimtas reglamentas, kuris užkirstų kelią e, neteisėtai priekybai kultūros vertybėmis. Taip pat daug kas pritarė e, tam, kad toks teisės aktas neturėtų tapti papildoma administracinė našta šiame sektoriuje veikiantiems ekonominiam subjektam. Taigi turime atsižvelgti į viską, kas buvo pasakyta, ir šiandien, ir per kelias praėjusias savaitės ir ieško, turime rasti tų visų techninių problemų sprendimą. E, čia viena iš didesnių problemų yra kilmės šalies aspektas, e, toliau tų kultūros vertybių sąrašas. Vienas iš kontroversiškiausių dalykų yra e, ta amžiaus kultūros vertybių amžiaus nustatymas ir tą amžiaus skalę. Jei tą amžiaus ribą mažinsime, tai galime sukurti problemų. Bet jei kartu su amžiaus ribos nustatymu um, atsižvelgsime ir į kultūros vertybės vertę, tai manau tada ne, ne, neprisididinsime be reikalo tos administracinės naštos jei gabensime didelės vertės vertybę, tai aišku, kad ją turi lydėti daug įvairių dokumentų, taip pat ir draudimo dokumentai, sertifikatai. Ir tai nereiškia ekonominės veiklos subjektam papildomos vertės, nes tokie dokumentai reikalingi teisėtai prekiaujant e, kultūros vertybėmis. Taigi tikrai galima rasti techninius sprendimus, kurie atitiktų visus reikalavimus. Aš irgi pasižymėjau viską, ką šiandien išgirdau ir manau, kad mums tikrai pavyks rasti sprendimą, sprendžiant įvairias techninės problemas. Labai ačiū abiems pranešėjams. Daugiausia Ir aišku, parlamentas labai džiaugtųsi, jeigu pranešimui pritarti platė dauguma, tai tikrai sustiprintų mūsų pozicijas prieš darybą su daryba, taryba, kurios susitikinės įvyks. Pirmininkė, ar norite užbaigti šią posėdžio dalį? Labai ačiū. Terminas pakeitimams dar galioja dvi dienas taigi baigėsi terminų teik, teik, pakeitimų teikimo terminas 25 balandžio vidurdienį. Taigi tuo ir baigsiu bendrą posėdį. Dėkoju pirmininkui Langė. Ir vėl sustiksime svarstant pakeitinimus birželio mėnesį. Ačiū. Ačiū, ponia pirmininkė. Baigiame septintojo klausimo svarstymą, o toliau koordinatorių posėdis, e, jis bus uždaras ir prasidės po dešimties minučių.